Pan Przewodniczący! Hello. Good morning. Labas rytas, kolegos. Pradedame šį posėdį. Pirmasis klausimas yra pono Salvadoro Garygos Poledo pranešimas dėl naujosios daugiametės finansinės programos skirtos konkurencingai tvariai ir integraciniai Europai. Pirmiausia, žodis suteikiamas pranešėjui. Pone Salvadorai Garyga Poledo, jūsų laikas pasisakymui. Ačiū pirmininkė. Komisarė Lewandowski, kolegos. Jau 23 metus turime finansinės programas įvairiems laikotarpiams, kai buvo stengiamasi užtikrinti, kad bendrijos pajamos ir išlaidos tvarkomos tai tvarkingai. Šios e, finansinės programos leido kurti ES programas. Ši diskusija yra labai svarbi ES ateičiai. Pirmą kartą Europos parlamentas imasi iniciatyvos. Na, o dabar komisija ir taryba turės sureaguoti ir pateikti alternatyvas, jeigu to norėtų. Parlamentas savo pasiūlymą pagrindžia e, konsensusu, pateikta daugybė pakeitimų. Prie viso darbo prisidėjo ir nacionaliniai parlamentai. Noriu pasveikinti visus pareigūnus, dirbusius visus metus, užtikrinant, kad šis e, pranešimas būtų parengtas. Institucinis bendradarbiavimas. Pirminkaujant e, ponui Barosui ir dirbant e, su biudžetu ponui Levandovskiu, koordinavimas ir bendradarbiavimas buvo neblogas ir tikėjęs, kad 29 birželio jie paskelb savo rekomendacijas. Europos kūrimo nepak, ne, ne, neįmanoma užtikrinti, turint mažiau pinigų. Reikia baigti šį įprotį, su šiuo įpročiu e, vis laik užtikrinant vis mažiau pinigų. Lisabono strategija žlugo, todėl nenorime, kad 20 metų strategija būtų dar vienas nesėkmingas projektas. Todėl 20 metų, e, metų strategija yra pagrindinė daugmetės finansinės programos E, dalis. E, vienas euras išleistas ES programos yra veiksmingesnis negu vienas euras išleistas valstybėje narėje. Ir mes tikime ES prietinę vertę. Norime paprašyti e, komisijos taip mąstyti. Negalime kurti ES politikos apskritai, neturėdami pakankamai pinigų bendrai žemės ūkio politikai ir kitoms politikoms ir tikimės, kad komisija išlaikys tuos pačius išlaidų lygmenis šiuose srityse. Mums reikia investuoti į energetinį efektyvumą, atsinaujančius energijos šaltinius, transeuropinius tinklus, energetikos tinklų sujungimus. Tai yra prioritetai, į kurios turi būti orientuotas biudžetas. ES biudžeto mažimas nėra išeitis nes mes manome, kad ES turi būti konkurencinga, būtina padidinti ES biudžetą bent 5 procentais e, palyginti su dabartinė finansinė programa. Šie 5 procentai yra e, būtinas minimumas, kad būtų galima plėtoti dabartinės politikos rytis. 5 procentų skaičius turėtų būti pagrindas e, būsimoms tarp institucinėms daryboms, atsižvelgiant taip pat į pasiūlymą pateiktą pranešime dėl nuosavų išteklių sistemos. Galbūt dabar negeras laikas pradėti darybas dėl daugiametės finansinės programos, atsižvelgiant į krizę ir e, valstybių skolas, tačiau mes manome, kad reikia turėti ES biudžetą, kad būtų galima 27 valstybės narės transformuoti į tikrą ES. Iššūkių yra ir mes turime siekti į juos atremti Per ateinančius metus bus ir pagirų, ir kritikos, bus kalbama apie trūkumus ir pranašumus. Aš nesitikiu vienbarsiškumo šioje kontroversiškoje srityje, tačiau aš dėkuoju visiems už pasangas siekiant konsensuso. Ir tikiuosi, kad gautinis pranešimas bus daug geresnis, negu man būtų pavykę vienam padaryti. Ačiū, kolega. Dabar pirmininkas Žozefas Daulis. Da. Pone pirmininkė, mėly kolegos, atgausiu kvapą ir pradėsiu. Kągi, euro krizė, viešosios skolos krizė reikalauja europinio atsako, ne nacionalinių veiksmų. Svarbu, kad Žozė Manuel Baroso komisija, taip pat e, ir Europos parlamentas siektų tokio sprendimo. Reikalingas fin, europiniam sprendimui europinis finansavimas. Toks finansavimas, kuris būtų priderintas prie Europos realijų ir siekiant tikslų ir nustatant biudžetą. Europa 20, 20, 2020 metų Europa nebus tokia, kaip Septintojo dešimtmečio Europa yra visiškai kitokios augimo perspektyvos ir ES padėtis pasaulyje. Šiandieninė Europa absoliučiai nesusijusi su ankstesnėmis Europomis ir mes negalime neatsakingai nereaguoti į pokyčius, numatydami ir rengdami finansų politiką. Europos Sąjungoje, ponė pirmininkė. Aš gal perduosiu žodį Martinui Šulciui, labai atsiprašau, gal jeigu leisite, aš pasisakysiu vėliau, nes per greitai bėgau. Negaliu kalbėti. Well, uh, Pone pirmininkė Šulcai, gal jūs dabar galėtumėte pasisakyti, prašau. Ja, ich übernehme auch die Redezeit des Kollegen Dohl, das ist kein Problem. Aš perimsiu ir kalbėjimo laiką ir kalbėsiu dabar ir EPP vardu, jeigu leisite. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Jums, ponė Gariga, ir visiems kolegoms, kurie dirbo šiame nenolatinėme komitete. Mano supratimu, jų darbo rezultatas yra puikus. Retai galima pamatyti tokį išmintingą ir taip gerai subalansuotą uh, pranešimą, kaip šis, kurį parengė Sūrė laikinasis komitetas. Ši, kalbant apie šį klausimą dėl finansinės programos, pas, atsiskleidžia, kokios Europos mes siekiame. Mums reikia tokio artimiausių metų biudžeto, kuris atitiktų mūsų piliečių lūkesčius ir mūsų vyriausybių vadovų ambicijas. Atrodo, kad kai kurios diskusijos iš pažiūros nėra labai svarbios, tie skaičiai po kablelio nėra tokie reikšmingi, tačiau jie atskleidžia Europos artimiausių dešimties metų vystimosi kelią, Kas kart vis pateikiami nauji pasiūlymai, ką turi nuveikti ES, kokios, kokie jai tenka uždaviniai, kam ji turi ruoštis ir panašiai. Tačiau finansinės lėšos, kurių tam yra reikalingos, neskiriamos. Jeigu mums tenka daugiau uždavinių, jeigu ES tenka spręsti daugiau uždavinių, jeigu mes iš jos tikimės, kad ji finansuos didžiulius ambicingus projektus ir tuo pačiu sumažiname lėšų skirtų ES skaičių, tai mes kovojame visi prieš visus, mes kenkiame solidarumui, kenkiame sanglaudai. Solidarumo mažėjimas, kuris jaučiamas ir kurio formos jau yra tapę pavojingomis, gali tapti mūsų kelrodė žvaigždė. Yra įvairių Europos vizijų. Jas turi ir ponas Cameron, ir Cameronas, ir Olandijos vyriausybė, ir kitos vyriausybės svajoja apie tai, kad Europa turi nustoti integruotis, turi grįžti prie nacionalinių koncepcijų, mažinti išlaidas ir panašiai. Galima svajoti ir apie tai, bet galima sakyti, kad Europa yra atsakymas į 21-ojo amžiaus ekonominius, ekologinius, finansinius, migracinius ir kitus iššūkius globaliame pasaulyje. Turime tik dvi pasirinkimo galimybės. Galime išsiskirstyti, išsidalinti į smulkes dalis, pradedant nuo 82 2 milijonus gyventojų turinčios Vokietijos iki Maltos turinčios tik tai 400 tūkstančių gyventojų. Taigi, aš žinau, kad net ir mano šalis su tokiu dideliu gyventojų skaičiumi tarptautinėje konkurencinėje kovoje negalės atsilaikyti. Mums reikia tų 500 milijonų gyventojų bendrijos, tikros bendrijos, tik tada mes būsime stiprus. Ir būtent šią idėją ir išreiškia finansinės būsimų septynių metų programos idėjos. Lenkijos pirmininkavimo dvasia bendradarbiavimo dvasia, kurią matau toje programoje, tikiuosi išliks visoje Europoje ir ateityje. Ir taryba jausis atsakinga piliečiams, prieš piliečius, už būsimą ES ateitį. Mes negalime sakyti, kad norime ma naujo maršalo plano, norime kurti demokratijas Afrikoje ir tuo pačiu sumažinti lėšas. Negalime sakyti, kad uh, Europai, bus, Europai skirsime tik 0,8 procento BVP ir tuo pačiu subsidijuosime ūkininkus, kurie nukentėjo nuo krizės. Mes žinome, turime padėti ūkininkams, turime padėti ir Afrikai, ir visiems kitiems, bet būtent tam mums ir reikia gero, racionalaus, subalansuoto ir į ilgalaikę perspektyvą nukreipto biudžeto, kuris ir yra pateikiamas šiame pranešime. Ačiū. Norėčiau jūsų paklausti, ponia e, pirmininkė Šulce, ar esate pasirengę sureaguoti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, ponas Hartung. Yeah. Okay. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą gerbiamam kolegai. Jis labai neigiamai sureagavo į Niderlandų vyriausybės veiksmus. Norėčiau paklausti, ar jis pripažįsta valstybių narių demokratinės teisės reikšti savo nuomonę piliečių vardu? Gerbiamas kolega, savaime suprantama, tokią teisę aš pripažįstu. Tačiau aš manau, kad jūs taip pat pripažįstate, jog Niderlandų vyriausybės pozicija yra tokia pozicija, kuri nėra privaloma, nepateikiama eks katedra, bet yra diskutuotina pozicija. ,7 procento padidinimas yra tokia pozicija, kurią jų išreiškė jūsų vyriausybė, tačiau aš manau, kad šią poziciją reikia diskutuoti atvirai tokiame forume kaip čia. Dėl to nesuprantu jūsų klausimo, tačiau vis dėlto tikiuosi, kad jūs bent jau pripažįstate demokratijos principus, o tai jau nemenka pažanga. Ačiū. Verhofstadt, president. Ponas Gyfer Hofstadt, liberalų pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia turiu laišką jos didenybės vyriausybės reakcija į surę pranešimą ir laiškame, laiške teigiama, kad jos didenybės vyriausybė yra nusivylusi surę pranešimo projektu. Tai reiškia, kad šis pranešimas yra idealus, puikus. Mėly kolegos, labai geras pranešimas. Ir taip pat dar šalia to galiu pridurti, kad jos didenybės vyriausybė nusivylusi pranešimu, o kitoje laiško dalyje yra metamos provokacijos Euro Europos Sąjungai. Ten iš principo yra teigiama, kad neįmanoma didinti finansinių perspektyvų, teigiama, kad reikia laikytis senų finansinių perspektyvų. Su tais pačiais skaičiais, ištekliais, su tais pačiais, su tom pačiomis gražintinomis kompensacijomis jungtiniai karalystiai ir nieko keisti nereikia. Jos didienybės vyriausybė yra ta, kuri nori imti, priimti sprendimus, reformuoti Junktinę karalystę, ES, taigi aš nematau prasmės, kodėl turime laikytis senų finansinių perspektyvų ir vykdyti praeities politiką. Aš manau, ponė pirmininkė, kad atėjo tinkamas metas visuomeniai pasakyti, kad nemažindami, kad nemažinimo būdu, biudžeto mažinimo būdu mes galėtumėme išspręsti įvairių ES valstybių narių fiskalinio konsolidavimo klausimus. Vienas procentas, vienas procentas yra viena keturiasdešimtoji bendrų išlaidų ES. Ir taupyti galima kitaip, yra kitų galimų pasiūlymų jos didienybės vyriausybė. Jeigu jie nori taupyti Britanijos viešajame sektorije, jie gali tą padaryti sustiprindami ES vaidmenį. Pateiksiu tris pavyzdžius. Pirmiausia, užsienio politika. Jūs žinote, kad Junktinių Amerikos valstijų diplomatų yra 28 tūkstančiai Europoje. Europos yra 93 tūkstančiai, tris kartus daugiau diplomatų Europoje, nes mes neturime bendros užsienio politikos ir čia galime sutaupyti. Britanijos vyriausybė, jeigu daugiau investuotų į ES, jie galėtų sutaupyti užsienio politikos srityje, užsienio departamento biudžete. Dar vienas pavyzdys - monetarnė politika. 48 44 tūkstančiai žmonių ES yra atsakingi už pinigų politiką. JAV jų yra 18 tūkstančių federalinėme rezerve, rezervo departamente. Tai reiškia, žymiai mažiau žmonių dirba šioje srityje. Taigi, jeigu Britanijos vyriausybė nori taupyti, štai prisijunkite prie, prie euro įstokite į eurozoną, suteikite daugiau kompetencijų ES ir sutaupysite pinigų politikos rytyje. Jeigu jie nori taupyti Didžiojoje Britanijoje, gali investuoti į mokslinio tyrimų sektorių. ES yra po, konkreti politika šioje srityje ir čia, mokslinio tyrimų srityje, jie galėtų sutaupyti. Štai kokį atsakymą galėtumėme pateikti jos dinybės vyriausybei. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Mr. Joseph Dol. Pona Joseph Dol, EPP pirmininkas. Atsiprašau, bėgau tikėdamasis, kad man yra 30 metų, bet supratau, kad jau esu 60 metis. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ES finansavimas turi būti priderintas prie Europos realijų ir tikslų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad augimo perspektyvos, viešųjų finansų situacija ES valstybėse narėse yra tokia, kad matome daug evoliucijos ir pokyčių. Ir būtų neatsakinga nereaguoti į tuos pokyčius, kur, kuriant finansų politiką ES. Mūsų parlamento specialusis komitetas kartu su biudžeto komitetu daugiau nei vienerius metus rengė daugiametę finansų programą ir aš sveikinu šį komitetą, šios abu komitetus ir tikiuosi, kad ir toliau to, toks komitetas galės renkti mūsų ES daugiametinės finansinės programas. Negalime teikti, kad būtų galima užšaldyti ES įplaukas ir siekti tos politikos, kurios norime. Kalbant apie nuosavus išteklius, mes norime palengvinti naštą valstybių narių biudžetams. Būtent tam mums reikalingi nuosavi ištekliai. Taip pat norėčiau priminti, kad ES biudžetas visuomet būdavo subalansuotas priešingai nei valstybių narių biudžetai. Taip pat norėčiau priminti, kad 90 procentų biudžeto skiriama programoms, iš kurių naudos gauna pačios valstybės narės. Ir nėra tikslinga tų likusių lėšų persiusti, perkelti vėl į valstybių narių biudžetą. Tai nėra tinkamas biudžeto valdymas. ES e, biudžetas skirtas e, europinėms programoms. Ir Nacionaliniai biudžetai 20-30 procentų lėšų prarado tam, kad būtų galima finansuoti nacionalinę skolą. Biudžetas turi būti skiriamas moksliniams tyrimams, mokymuisi visą gyvenimą, tam, kad mes galėtumėme konkuruoti su JAV ir Kinija. Jeigu nebus finansuojami moksliniai tyrimai inovacijos Europoje, mūsų valstybės bus mažiau konkurencingos pasaulyje ir mes pralaimėsime šioje srityje, siekdami e, užtikrinti didesnį augimą ir konkurencingumą. Aišku, e, reikalinga suprasti, kad yra ir turtingesnių regionų, ir mažiau turtingų regionų. Taip pat e, be politikos, e, kuri būtų skirta kovai su klimato kaita, gamtinių išteklių tausimui, mes nieko nepasieksime. Taip pat užsienio gynybos politikos rytyje ES irgi turi suvaidinti svarbiausią vaidmenį pasaulyje. Aišku, ne viskas priklauso nuo pinigų, daug kas priklauso nuo to, kaip ES tas lėšas investuoja ir aišku, darbo tvarkė 2020 bus pagrindinis leitmotyvas finansinėse perspektyvose. Dėl to Europos parlamentas ir aš žinau, kad e, tos frakcijos, kurios pasisakė prieš mane, e, pritars mano nuomoniai, kad mes turėtumėme prašyti tarybos tinkamai apsvarstyti mūsų pasiūlymą dėl finansinių perspektyvų. Reikalinga užtikrinti didesnį augimą, konkurencingumą ir numatyti pakankamus išteklius tam, kad mes galėtumėme tinkamai atlikti savo, įvykdyti savo programas. Reikia suprasti, kad tinkamas finansų panaudojimas yra kur kas efektyviau nei finansų apkarpimas. Ponios ir ponai, tai yra labai ambicingas Europos projektas. Ir būtent su šiomis ambicijomis mes ir galėsime padėti savo piliečiams, žmonėms, kurie yra nusivylę, dėl to reikalinga surasti tinkamus atsakus dabartiniams iššūkiams. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolega Richardas Ashfortas, EKR frakcija. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasinaudoti šią progą, pasisakyti jos dienybės vyriausybės vardu ir atsakyti ponui Ferhofštatui, kuris kaip visada nepataikė ir e, visada šaudo ne, ne, ta, ne, ne į tą pusę. Jeigu jis būtų paskaitęs uh, laišką, jis būtų pamatęs, kad e, vyriausybės laiške parašyta, kad tai yra krizė ir ekonomika stagnuoja, prarandamos darbo vietos, įmonės uh, sunkiai susidaroja su konkurencija. Ko Europai reikia? Tai yra biudžeto, kuris būtų tinkamas, kuris pridėtų vertės ir būtų skirtas žmonėms O ponas Ferhofštatas su kolegomis siūlo dar daugiau to paties. Yra posakis. Jeigu nekeisi krypties, e, e, grįši į tą pačią vietą, iš kurios pradėjai. Biudžetas turi pakeisti kryptį. Mes ir jos vyriausybės, jūs dienybės vyriausybė sutinka, kad išlaidas reikia didinti tose srityse, kurios didina vertę. Mes e, pritarėme investicijoms į mokslinius tyrimus, į transeuropinius tinklus, transportą, energetiką, telekomunikacijas. Mes sutinkame, kad e, švietimą, mažą verslą reikia skatinti ir bendrą rinką reikia skatinti. Tai yra geros investicijos. Tai padėtų sukurti darbo vietas ir augimą. Bet mes nesutinkame kad šis parlamentas tai e, laikytų priežastimi reikalauti daugiau pinigų. Ponui Ferorštatui galiu pasakyti, visa Europoje vyriausybės e, taupo ir šis parlamentas būtų labai neišmintingas, jeigu neatsižvelgtų į šį signalą, jeigu jis ignoruotų penkių e, vyriausybių vadovų laišką. Jie sako, kad daugiau Europos nėra atsakymas. Protingesnė Europa yra atsakymas. Taigi mums reikia biudžeto, kuris būtų tikslingiau sukoncentruotas. Siūrė komitete mes kalbėjome apie prioritetus, bet niekada nesimėme veiksmų dėl to. Nėra įrodymų, kad yra noro e, pasirinkti, e, apsispręsti dėl sudėtingų dalykų, ką turi padaryti vyriausybės šiuo metu. Taigi mes sutinkame, kad reikia didinti išlaidas naujiems prioritetams, tačiau mes manome taip pat, kad dar kartą turime pagalvoti apie tradicinius prioritetus. Taigi, dar viena proga Europos, dėl Europos biudžeto praleista. Ačiū, ponia Pirinkė. Ačiū. Jums e, norime užduoti klausimą, ponia Ašvartai, ar atsakysite? Ponas Dafas. Pirmininkė, Norėčiau paklausti gerbiamą kolegos, ar jis nesutinka, kad perlai, e, perkelimai iš e, nacionalinių į Europos biudžetą tam tikrų išlaidų straipsnių būtų e, veiksminga išlaidų prasme ir sukurtų masto ekonomiką tai būtų sutaupyta nacionaliniams išdams pinigų. Tai yra svarbiausias parlamento signalas. reformuojant finansinės perspektyvas. Tai yra logiška. Ir E, tam reikia logiško racionalaus atsakymo iš Londono. Pirmininkė, aš suprantu e, klausimo mintį. Ir e, klausimas teisingas, tačiau praktika to nepademonstruoja. Įrodykite, kad e, E, išlaidų perkelimas į Europą iš tikrųjų sutaupo piliečių pinigų, o ne išleidžia daugiau. Šis biudžetas, dar kartą sakau, įrodo, kad pono Dafo ir kolegų reikalavimas e, daugiau Europos nereiškia na, e, protingesnės Europos. Na, Junktinė karalystė siūlo geriau leisti, o ne daugiau leisti. Ačiū toliau kolega Ekhautas, žalėjai. Ačiū pirmininkė. Visada įdomu pamatyti, kai kalbame apie biudžetą orientuotą į ateitį, visą laiką diskutuojama tik tai apie tai, kiek bus išleidžiama. Tačiau reikia galvoti apie tris klausimus, tris prioritetus, kurie mūsų manimu yra svarbiausi žaliųjų požiūrių. Mums reikia vizijos Europai, turime kalbėti apie Europos biudžeto pridėtinę vertę pagal tą viziją. Taip, ponia Ašvartai. Biudžetą reikia atnaujinti, reikia padaryti žalesniu, jis turi būti orientuotas į ateitį. Tačiau tai reiškia pokyčius ir tai vis tiek reiškia, kad e, tai bus europiniai pinigai. Trečias prioritetas - nuosavi ES ištekliai. Sistema turi būti sažingesnė ir skaidresnė. Tuomet reikia kalbėti apie nuosavus išteklius. Taigi, Pirmiausia, tie trys prioritetai - pridėtinė vertė. Diskusija vyksta taip, tarsi pinigai patektų į Briuselio juodąją skylę ir viskas. Kokia nesąmonė. Jeigu pažvelgsime į tai, ką galima padaryti Europos lygmenių, tai matysime, kad yra daug priežasčių išleisti pinigus Europos, o ne nacionalinių lygmenių. Pavyzdžiui, diplomatinės tarnybos, ambasados užsienyje. ką mums reikia 27 ambasadų Afrikos šalyje, kai galime turėti vieną. Mums reikės daugiau pinigų vienai ambasadai negu kiekvienai šaliai, tačiau nereikės kitų 27. Jeigu norime vykdyti infrastruktūros projektus, kaip tai padarysime tarp valstybinių lygmenių, pavyzdžiui, kurdami energetikos tinklus, čia reikia Europos pinigų, o kaipgi dėl mokslinių tyrimų pastangų sutelkimas tam, kad galėtume veiksmingai bendradarbiauti ir taupyti e, didelių mastų. Tai yra protingos investicijos, tai yra vizija Europai ir tam reikia tinkamo biudžeto. Bet tai yra tik pirmasis prioritetas. Antra, biudžetas turi būti orientuotas į ateitį. E, e, Šiandienis biudžetas yra per daug skirtas įprasniai veiklai. Turime 20 metų tikslus, turime kurti protingą, tvarę ekonomiką, reikia į tai investuoti, turime galvoti apie tai, kad trūksta išteklių, gamtinių išteklių, darbo jėgos išteklių. ES turi investuoti į tas rytis, kad galėtume gyventi toliau. O kaipgi dėl bendrosios žemės ūkio politikos? Tai turi būti sektorius, kuris protingai pasinaudoja gamtiniais ištekliais, reikia galvoti apie struktūrinius išteklius, apie energetikos taupimus ir struktūriniai fondai turėtų E, mums duoti naudos 20 metų strategijos prasme. Apie tai reikia kalbėti. Kokie naujai iššūkiai, tvari energetika. Pagalvokime apie arabų pavasarį. Koks Europos atsakas į tai? Kova su skurdu, ES ir už jos ribų, klimato kaita, naujovės. Visa tai yra priežastis, kodėl reikia ES nuo savų išteklių. Dabartinė e, sistema bankrutuoja, lėšų gražinimas e, Junktiniai karalystiai, ko nori ir Olandai, nieko gero neduos. Mums reikia skaidrios sistemos. Reikia kalbėti apie finansinių sandorių mokestį, kad e, turėtume sąžiningą sistemą ir turėtume tiesioginės e, nuosavas lėšas, kad galėtume jas tinkamai leisti. Na, o baigdamas pasakysiu, kad valstybės narės, kurios sako, kad reikia išleisti mažiau pinigų, noriu paklausti, jeigu norite išleisti mažiau, kaip jūs pasieksite tikslų, kurios, kurie mums yra būtini? Nieko gero iš to nebus. Taigi, prašau Junktinės karalystės ir uh, Niderlandų atsakyti, kaip jie vertina tai. Biski, the United Left. Pone pirmininkė, ir ponė pranešėjau. Suprantama, kad kairieji daugiausia dėmesio skiria socialiniams reikalams. Ir mes šiek tiek nusivylę, kad socialiniai reikalai netapo ateities prioritetu. Esu visiškai įsitikinęs, kad ES modelis, socialinis modelis bei Europos solidarumas galės būti išlaikomi, išlaikyti, tik tai jeigu teiksime jiems daugiau dėmesio nes dabar jie yra svarbiausi. Atsisakyti šių tikslų reiškia atsisakyti Europos integracijos. Be jokios abejonės čia išvardinta labai svarbus ES prioritetai atsižvelgiant į Europą 2020 strategiją. Tačiau tas nedidelis padidinimas, 5 procentų biudžeto padidinimas nebus pakankamas. Mes norime skatinti socialinę Europą. Visos, visi kiti dalykai, Frontex ir kitokios agentūros, gali net ir palūkėti. Taryba, raginti tarybą ir apskritai tarybos nuostata mažinti biudžetą yra neteisinga. Šis pranešimas galėtų tapti diskusijos dėl nuosavų lėšų sistemos pradžia. Įvedant finansinių sandorių mokestį būtų padaryta jau nemažai. Tai rimtas klausimas, kurio reikia imtis. Tai būtų labai naudingas finansavimo instrumentas. Be to, jis garantuotų skaidrumą ir būtų aišku, kaip ES yra finansuojama. Be to, šitaip reguliuotume ir finansų rinką. Nemažiau svarbu yra panaikinti gražinimus Britanijai ir lėšų, nepanaudotų lėšų gražinimas į ES biudžetą. Ačiū. Ačiū, ponia Andreasin iš Laisvės ir demokratijos frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis parlamentas bus vėl kaltinamas, kad atitrūkęs nuo realybės, jeigu didins biudžetą 2014-2020 metų laikotarpiui. Biudžetas didinamas dėl to, kad reikia finansuoti strategiją 2020. Ir teigiama, kad tokiu būdu mes išbrisime iš krizės. Prisiminkime, kas atsitiko su Lisabono strategija. Tai buvo epinė nelaimė, nesėkmė ir mes negalime vėl tos klaidos kartoti. Europos audito rūmų ataskaitoje numatoma matoma daug netikslumų ir klaidų ir tai daro įtaką įvairioms politikos rytims. 2,8 procento biudžeto yra kasmet netinkamai panaudojama ir mes vis tiek skiriame lėšas tiems regionams. Biudžetas išaugo 3 procentais ir taip pat dėl tam tikrų technologijų netinkamai irgi yra panaudojamas biudžetas, pažiūrėjau, Galilėjo programai yra ten išvelgiama daug netikslumų. 40 procentų biudžeto ir toliau yra investuojama į bendrą žemės ūkio politiką. 4,7 procento darbo jėgos Europoje dirba šiame sektoriuje. Bendroji žuvininkystės politika iš tiesų yra labai nesėkminga. Vienas milijardas eurų Briuseliui kasmet yra siunčiama išorės veiksmų tarnyba. 500 milijonų kainuos kasmet. Ir kol kas ši tarnyba dar visiškai neįrodė, kad yra reikalinga. Visi šie pavyzdžiai negali būti pakankama priežastis didinti biudžetui. Dėl to biudžetą reikia tik mažinti. Ir aš tikiuosi, kad Junktinės karalystės vyriausybė galiausiai pasakys, kad pakanka taip, užtenka taip elgtis. Ir dėl to Junktinės karalystės koalicinės vyriausybės atstovai Europos parlamente reikalauja, kad biudžetas būtų užšaldytas. Dėkoju. E, pan Lukas Hartung. Ačiū. Ponas Hartung. Iš neprisijungusiųjų. Pirmininkė, prieš pirmąjį pasaulinį karą Edward Gray, Britanijos premjeras, pasakė, Europos, Europoje gesta šviesos ir mūsų karta jau nebematys, kaip jos vėl užsidega. Pranešimas, kalbantis apie politinius prioritetus po 2013 metų, kalbantis apie biudžetą, apie teisėjų, kurios procesus, žodžiu, kalbantis apie visų mūsų piliečių ateitį. Tai yra pranešimas, kuris atskleidžia intelektinį ir kultūrinį skurdą. Tai yra tik reveransas Europos politiniam elitui. Siekis, kad ES turėtų daugiau įtakos negu kai kurios atskiros valstybės narės, dar nepagrindžia reikalavimo padidinti biudžetą 5 procentais. Tai nesąmonė. Sveikai mąstanti valstybė narė kaip Niderlandai niekada nepritars tokiam pranešimui. Europos parlamentarai, kurie mato laisvos Europos viziją, jie šį pranešimą išmes iš šiukšlių dėžę. Kitaip šviesos Europoje tikrai užges ir net mūsų vaikai nepamatys, kaip jos vėl užsidega. Mūsų frakcija siekia, kad Europoje šviesos niekada neužgestų ir mes balsuosime prieš šį pranešimą. Ačiū. Kaip matote, kolegos, mes dabar diskutuojame dėl fundamentalių klausimų. Uh, Europai ir e, norime išklausyti komisijos. Atsiprašau, ponui Hartongui norime užduoti klausimą. Ponas e, Garprantas. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau užduoti šį klausimą kolegai e, Hartongui. Šiuo metu kelios Europos valstybės yra G8 narės Tai yra didžiausios pasaulio ekonomikos. Po 10-15 metų ne viena valstybė, Europos valstybė nebus ten atstovaujama. Kaip jūs ketinate įrodyti, kad e, atskiros Europos šalis galės vaidinti svarbesnį vaidmenį pasaulyje? Vienintelė išeitis yra Europai veikti kartu. Pirminkė, dėkuoju kolegai už klausimą. Europa yra tokia nuostabi ir galinga būtent dėl valstybių narių. Valstybės narės viską gerai pasverdamos, gal, dirbdamos pasverdamos viską, galėtų turėti svarbu vaidmenį pasaulyje, jeigu vyriausybės gerai bendradarbiauja. Ačiū kolegos, tai yra labai svarbi diskusija Europai. Ir dabar išklausysime komisijos nuomonę. Komisarą Levandovskį jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos komisijos vardu e, džiaugiuosi surė komiteto paremtų e, pranešimų. Tai yra puikus indėlis rengiant naują finansinę perspektyvą. E, ir jis yra iš tikrųjų europietiškas dokumentas ir perspektyva jame išdėsta yra labai europietiška. To labai dabar reikia, kai susidurime su bendrais iššūkiais, kuriems reikia bendrų atsakymų. Toje eroje, e, kuri pono Šulco e, buvo įvardinta kaip solidarizavimosi era. Bet ne tik pranešimas svarbus, taip pat ir surė komiteto procedūros. Aš juose dalyvavau ir žinau, apie ką kalbama, kaip puikiai buvo vadovaujama ponas Haug e, ir e, Salvadoro Gaigos Poledo. Todėl e, tas vienbalsis pranešimo rengimas turbūt bus patvirtintas šiandien balsuojant. Taip, mes sakome, kad Europos biudžetas neturi dubliuoti nacionalių biudžetų, bet turi siekti bendrų tikslų, kurių negali pasiekti nacionalinės valstybės. Ir Europos e, lėšos gali e, kurti sinergijas, gali suteikti mastą ekonomiją. Europos biudžetas gali e, būti alternatyva ir jis yra deficitinis. Mes turime bendrą viziją apie tradicinės politikos rytis, tai yra bendroji žemės ūkio politika, sanglauda. Tradicinis nereiškia pasenęs. Tai yra mechanizmas siekti strategijos 20 metams tikslų. Ir jeigu tos politikos sritis tinkamai apibūdintos biudžete, jos e, leidžia daug geriau finansuoti tai, kas buvo nepakankamai finansuojama, tai yra naujovės, migracijos rautų valdymas, ES išorės atsakomybė, kuri taip dabar matoma e, viduržėme jūros baseino e, šalyse. Tai yra vizija, kuri e, leidžia sujungti Europą per transeuropinius tinklus ir energetikos jungtis. Europos biudžetas turi prisimti naujas funkcijas. Tai turi būti priemonė e, disciplinuoti valstybių narių viešuosius finansus. Ir kaip uh, uh, už, uh, įkaitas mokėjimų balansų, balanso paramos priemoniai ir panašiai. Pranešime prašome E, reformuoti finansavimo pusę. Ir mes atsakome, kad e, naujai ištekliai, kaip ponas Saulis Daulis teisingai sakė, tai iš tikrųjų finansų ministrų gyvenimą palengvintų. Tačiau mums reikia rasti naujus nuosavus šaltinius ir naujieji skaičiai, kurie bus pateikti iki birželio pabaigos dėl tarp institucinio sustarimo ir taip pat ir nuo savų išteklių dėl specifinių sektorinių, e, specifiniai sektoriniai pasiūlymai turėtų būti pateikti vėliau iki metų pabaigos. Baigdamas norėčiau pakartoti, aš esu įsitikinęs, kad Sūrio komiteto pranešimas yra geras indėlis į diskusiją dėl ES ateities. Ir e, atsvaros taškas e, komisijai, o bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento yra būtinas ne tik, kad būtų gerai sukurtas geras pasiūlymas, bet kad ir būtų gerai baigtos dėrybos, kurios bus lab, yra labai sudėtingos esamame kontekste. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju komisarui. Diskusijos vyksta labai dabar įdomios tarp komisijos ir parlamento. Abi institucijos norėtų viena kitą paremti, mūsų požiūris yra panašus į daugiametę finansinę programą. Europos komisijos projektas bus pateiktas šio mėnesio pabaigoje. Šio mėnesio pabaigoje jis bus pristatytas Europos parlamente. Mėlynoji kortelė. Ne, tokia taisyklė negalioja. Mėlynosios kortelės taisyklė negalioja sveč, svečiams. Labai atsiprašau. Galima klausimą užduoti pagal mėlynosios kortelės procedūrą tik Europos parlamento nariams. Puiku. Dabar kviesime kolegas pasisakyti komitetų vardu, vystomojo, vystomojo bendradarbiavimo komiteto vardu, kolega Tys Berman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu Dievo komiteto vardu. Šis pranešimas mums yra esminis. Juo nustatoma Europos atsakomybė skurdžių šalių atžvilgių artimiausiais septyneriais metais. Valstybės narės turi išlaikyti savo pažadus ir 0,7 procento BVP skirti paramai, bet mes šio tikslo dar nepasiekėme. Mes, žinoma, kalbėdami apie ES biudžetą, turime pagalvoti apie tai, kad jis neturi dubliuoti su nacionaliniais biudžetais. Klimato kaita neturėtų būti, kova su klimato kaita neturėtų būti finansuojama iš vystimosi biudžeto. Humanitarinės pagalbos priemonės turėtų taip pat būti finansuojamos atskirų finansavimo instrumentų, nepriklausomai nuo jokių politinių sprendimų ir ši pagalba turėtų būti nukreipta į išorę. ES besivystančiom šalims ir toliau yra svarbiausias partneris, todėl biudžeto, konsoliduotas biudžetas yra labai svarbus. Ačiū, ponas Gebrandį. Ačiū, pirmininkė. Aplinkosaugos komitetas irgi yra labai patenkintas pranešimu, tokiu, koks jis yra pristatomas. Ten dėmesys yra skiriamas tam, kad trūksta gamtinių išteklių, yra bandoma užtikrinti biologinę įvairovę, tvarų energetikos sektorių. Taip pat pripažįstama, kad svarbu užtikrinti ekonomikos tvarumą. Tačiau gyvename tokiu laikotarpiu, kai kiekviena valstybė narė taupo kiekvieną centą. O mes elgiame šiek tiek keistai. Milijonus subsidijų skiriame uh, tose srityse, kur reiktų pataupyti. Mano frakcija siūlė pakeitimą, kuris buvo patvirtintas aplinkosaugos komite, komitete ir Kalbant apie būsimą finansavimo laikotarpį, subsidijos turės neigiamą poveikį aplinkai ir tokios subsidijos, kurios yra nepalankios aplinkai, turi būti panaikintos esant stygiaus metui. Turime į tokius dalykus reaguoti. Brandy. Ačiū kolegui, kolegai Gebrandi. Jis atstovavo aplinkosaugos komitetui, dabar ponia Kreil, regioninės plėtros komiteto atstovė, nes ITRE ir transporto e, komiteto atstovai dar netvyko į posėdį. Ačiū sanglaudos politika yra ES kertinis akmuo. Ir mes turime pritaikyti savo politiką naujiems iššūkiams. Norime investuoti į modernę infrastruktūrą, norime investuoti į tyrimus, į inovacijas, į naujų technologijų kūrimą. Be jokios abejonės norime ir integruoto vystimosi, norime labai gerai išsilavinusių darbuotojų, Mums reikia specialios paramos programų regionams, kad jie būtų konkurencingi, kad galėtų vystytis jų ekonomika. Tačiau tuo pačiu metu reikia garantuoti visiems regionams vienodą prieigą prie sanglautos politikos. Ir silpnos valstybės, ir stiprios valstybės. Visoms reikia paramos. Net ir varų Vokietijai reikia ES paramos, lygiai taip pat kaip jos reikia ir Didžiai Britanijai. Ir tam mums reikia biudžeto, kuris neturi būti mažesnis negu dabartasnis, nedabartinis biudžetas. Ir negalima tą biudžetą taip išskaidyti pagal atskirus sektorius. Reikia stengtis didinti skaidrumą, biudžeto efektyvumą ir sieti tai su biurokratijos, nereikalingos biurokratijos mažinimu. Sanglauda susijusi su solidarumu, tačiau sanglauda yra ir ekonominė būtinybė. Jeigu nebus sanglaudos, negalėsime kurti ir stiprios ekonomikos. Taigi mums reikia atitinkamai stiprinti finansavimą sanglaudos politikai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad atsižvelgė į regionų komiteto nuomonę, perėmė ją į savo pranešimą ir prašau paremti prašymą pakeisti kai kurias tarpinės kategorijas. Regionų komitetas rado kompromisą šiuo klausimu ir labai tikiuosi, kad jūs priimsite tą kompromisą, kadangi jį parengė ekspertai ir Gariga Polėdo pranešimas įtraukė šį kompromisą. Ačiū. Ponas Giovanni Lavija. Ekonomikos komiteto vardu. Ačiū pirmininkė. Žemės ūkio komiteto vardu norėčiau pasveikinti pranešėją už jo puikų pastarųjų mėnesių darbą. Finansinės ateities, Europos finansinės ateities diskusijos buvo labai gyvos ir dabar išgirdome nacionalinių delegacijų ir frakcijų nuomonę ir tos nuomonės yra įtrauktos į pranešimą. Aš buvau šešėlinis pranešėjas komitete ir galiu pasakyti, kad sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta dėl žemės ūkio biudžeto. Jo negalima mažinti. Aš noriu atkreipti dėmesį į Aldės pateiktą pakeitimą, kuriame sakoma, kad reikia tam tikrų sumažinimų žemės ūkio biudžete, kad būtų galima finansuoti kitas veiklas. Tačiau tai neteisinga, negalima taip elgtis. Pagal sutartį, žemės ūkio politika yra tikroji bendrijos politika ir žemės ūkis tarnauja mūsų visuomeniai ne tik kaip maisto tiekėjas, bet atlieka ir kitas užduotis. Taigi negalima nieko mažinti. Tai kolegija Katalin Sorin Ivan. Kultūros komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėdami apie ES e, biudžetą, fondus ir daugiametę finansavimo programą, Iš principo kalbame apie europinę pridėtinę vertę. Nėra ES biudžete kategorijos, kur būtų galima sukurti didesnę europinę pridėtinę vertę su mažiau lėšų. Tai pasakytume apie visą europinį projektą ir tą supranta ir ES piliečiai. Labai svarbu, kad šiandieninis jaunimas tikėtų ES projektų, europinių projektų ir jaustųsi vis labiau europiečiais. Investicijos į kultūrą, švietimą, jaunimo programas turi būti tas finansavimas didinamas. ES ateityje turėtumėme daugiau investuoti į švietimą, kultūrą, į jaunimo programas, sportą. Sportas irgi yra uh, darbo tvarkės 2021 prioritetų. Moterų teisų komiteto vardu, ponė Eva Britsvenson. Well, it's some problems with, with microphone. All right, no. it's okay. Thank Tack. you. Thank you, madam. Labai ačiū. Aš rengiau nuomonę moterų komiteto vardu ir turiu pasakyti, kad svarbame apie esminį sprendimą, kalbame apie ekonominius finansinius dalykus, prekybos, mokesčių politiką. Tie sprendimai turi e, poveikį biudžetui ir mes dabar turime galimybę imtis veiksmų. Tačiau matome, kad e, e, mažai dėmesio skiria kai kuriams kitiems dalykams. Reikia, aišku, išvelgti į svarbiausius ateičiai dalykus, juos įtraukti į biudžetą. Taigi, jeigu kalbėsime apie moterų įgūdžius ir patirtį, tai į juos taip pat reikia atsižvelgti. Mes pabrėžiame tai, kad mums reikia liučių biudžeto, lygių galimybių biudžeto. Reikia kalbėti apie tai, didinant, aišku, išteklius ir ateities biudžetą, tačiau reikia turėti taip pat ir politinės drąsos perskirstyti tuos prioritetus. Reikia atsižvelgti į patirtį, įgūdžius, kompetenciją, kuriam, kuriais pasižymė moteris. Reikia kalbėti ne tik apie daug, vis daugiau biudžeto išteklių, bet ir apie veiksmingą biudžeto išteklių panaudojimą į ateitį žvelgiančiai politikai. Toliau kolega Dogė. Pirmininkė, mėly kolegos, šis pranešimas dalykiškas, jis orientuojasi į sveiką protą ir yra geras pasiūlymas komisijai ir taryba, tarybai. Tai yra parlamento pasiūlymas tarybai komisijai sunkiu ekonomikai laiku. Noriu padėkoti ponui Gariga Poledo ir poniai Jutag Hauk už puikų darbą. Politika yra skirtinga įvairiose frakcijose, bet darbas prie šio pranešimo vir, vyko Europos dvasia ieškant sprendimų mes norime tikrų nuosavų lėšų, taip kaip tai formuluojama sutartyje. ES biudžetas finansuojamas savo lėšomis. Taigi mes laikomės sutarties Ir tikrai reikėtų baigti tą istoriją su tomis keistomis nuolaidomis kai kurioms šalims. Reikia, kad diskusijos vyktų kartu su nacionaliniu parlamentu kolegomis. Aš tikrai noriu, kad mūsų politika atitiktų mūsų biudžetą, kad jinai nebūtų kažkur perkelta kitur. Mes kalbam apie tai, kas išeina iš Lisabonos strategijos, mes esame įsipareigoję vykdyti Europą 2020 strategiją, norime daugiau augimo, socialinės ir ekonomiškai stiprios Europos. Diskutuojame apie tai, kad reikia sinergijos efektų tarp nacionalinių ir ES biudžeto. Žinoma, yra ir taupimo potencialo ES, bet tai neturi uždengti diskusijos dėl sinergijų tarp ES ir valstybių narių biudžetų. Tas, jeigu taryba nenori eiti šiuo keliu, nenori pritarti mūsų pasiūlymui, tai tada turi elgtis garbingai piliečių atžvilgių ir pasakyti, kokių politikos ryčių ji nebefinansuos, jeigu biudžetas bus sumažinamas. Taigi, noriu pritarti pranešimui ir tikiuosi, kad būsimos kad taryba ir būsimoji pirmininkaujantys šalis atvirai kalbėsis su parlamentu, kad šį procesą mes galėtumėm užbaigti gražiai ir laiku. Ačiū. You, you Jums yra iškelta mėlynoji kortelė, kolega Epping. Ačiū, ponė pirmininkė. Kiek žinau, ponas Bögė yra TDU narys Vokietijoje. Ir norėčiau paklausti, ar jo reikalavimas numatyti nuosavus išteklius ES at, sąjungai atspindi jo asmenę poziciją ar CDU poziciją Vokietijoje. Mielas kolega, mielai atsakysiu šitą klausimą. Aš ne tik tai priklausau CDU, bet aš 13 metų esu Šlesviko Holšteino CDU skyriaus pirmininko pavaduotojas. Mes, CDU ir CSU partijos, nariai Europos parlamente pasisakėme dėl nuosavų lėšų dar iki šio pranešimo parengimo ir mūsų pozicija atitinka sūrė komiteto poziciją ir prieštarauja CDU, CSU nuostatai Vokietijoje. Ir aš tą garbingai pripažįstu, bet mes šią poziciją priėmėme dar iki sūrė komiteto pranešimo parengimo. Ačiū. Kolega Joranas Fermas mėly kolegos. Šiandien ES susiduria su didžiuliais iššūkiais. Mes e, bandome užbaigti finansų krizę, išvengti ateities krizių. Turime susidoroti su didėjančia konkurencija, globalizacija. Mums reikia didelių tarp valstybinių investicijų, pavyzdžiui, mokslinius tyrimus. Turime e, susidoroti su klimato kaitos, aplinkos apsaugos, energetikos tiekimo iššūkiais. Turime pakeisti tendenciją, kai nuolat vyrauja didelis nedarbo lygis. Ir pagaliau turime e, užbaigti krizės pietų Europos šalise. Taigi mums reikia daugiau solidarumo tinkamai veikiančios Europos. Deja, matome, kad Europos koncepcijai kyla grėsmių, pavyzdžiui, kai gal diskutuojame apie biudžetą. Surė komitete mes įsitikiname, kad daug valstybių narių mažina savo biudžetus, todėl keista, kad mes prašome daugiau lėšų Europos lygmenių, tačiau būtų neprotinga e, nukreipti akis nuo tų mums kylančių iššūkių ir atsisakyti politinių ambicijų, e, kurios mums e, suteiktos valstybių narių Lisabonos sutartyje. Turime galvoti apie Graikiją, Airiją, Portugaliją ir padėti joms. Jeigu biudžetas bus mažinamas, mes negalėsime joms padėti. Jos e, didinybės e, vyriausybė kalba apie grinuosius mokėtojus į biudžetą, tačiau mes turime prisiminti visas ambicijas ir jas subalansuoti su į ateitį refor, orientuotas reformas įvairiose sritise. Mes prašome padidinti 5 procentais Europos išteklius. Prašau padėkoti pranešėjai, kuris sugebėjo patraukti daugumą į savo pusę. Šie 5 procentai turėtų būti skirti investicijoms svarbiausiams ateičiai sritims, pavyzdžiui, ekonomikos augimui, darbo vietams, moksliniam tyrimams, visam tam reikia pinigų, o be jų mes negalėsime atlaikyti kylančių iššūkių. Turime pakeisti ir ES biudžeto viziją, nes jeigu vis kalbėsime apie vis mažėjantį ES biudžetą, palyginti su E, Europos valstybių biudžetų augimu, e, nes iš tikrųjų ES biudžetas auga lėčiau negu valstybių narių biudžetai. Taigi, aš įsitikinęs, kad mes turime ne tik taupyti, norėdami išbristi iš krizės, turime rasti išteklių ir investicijoms. Todėl e, reikalingos bendros pastangos. Ačiū, kolega Haglundas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai šiltai norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris mm. puikiai padirbėjo, surink, surinkęs visų parlamentarų idėjas. Ir dabar mums tenk, tenkantys iššūkiai yra tie, dėl kurių susitarėme ir dabar turime pasirūpinti, kad su jais susidoroti mums pakaktų lėšų. Ir aišku, čia turime siekti pusiausviros komitete mes kalbėjome apie tai, kad reikia didinti biudžetą ateityje 5 procentais. 5 procentai galbūt skamba kaip ir daug pinigų grįžtant, kai reikia grįžti į namus ir įrodyti, pateisinti e, biudžeto padidinimą. Tačiau jis reikalingas siekiant susitvarkyti su iššūkiais, su naujais uždaviniais ir to nepadarysime be pinigų. Taip pat norint išsaugoti pasitikėjimą, Turime pasitelkti veikiančias struktūras ir bandyti padidinti pasitikėjimą. Aišku, turime bandyti sutaupyti ir pakoreguoti prioritetus biudžete. Čia aš konkrečiai turiu omenyje bendrą žemės ūkio politiką. Taip pat mąstau ir apie sanglaudos politiką, kadangi kartais ji nėra tokia efektyvi, kaip, kaip norėtųsi. Ten tikrai yra nemažai biurokratijos. Taip pat e, Strasbūras, tarkim, yra dar vienas pavyzdys. Mes pateikėme nemažai pavyzdžių, kuriuos būtų galima aptarti ir būtų galima pateisinti biudžeto didinimą. Mes pritarėme pranešimui, tačiau ne šimtų procentų Kartais teks spausti raudoną mygtuką, kartais žalę, tačiau reikia ieškoti naujų lėšų ir taip pat pasirūpinti tinkamai panaudoti turimas lėšas. Mūsų frakcija turi aiškę poziciją. Norime rimtų diskusijų apie nuosavus išteklius. Tai yra labai aktuali tema ir taip pat turime panalizuoti problemas, kurios egzistuoja dabartinėje finansavimo struktūroje, gražinamosios išmokos ir panašus dalykai, jų nenorime ateityje. Norime su taryba konstruktyviai padiskutuoti ateityje. Tai yra labai svarbus elementas, norint užtikrinti patikimą ES biudžetą. Ačiū, ponas Konradas Šimanski. Ačiū. Lenkijos delegacija ECR frakcijoje balsuos už šį pranešimą dėl daugiametės finansinės programos, tačiau tai nereiškia, kad mes ignoruojame šio dokumento silpnasias pusės. Reikalauti, kad būtų užtikrinami nuosavi ištekliai, tai yra laiko švaistimas, tai reiškia, kad mes norime daugiau mokesčių ir taip europiečiai jau moka per daug mokesčių ir rinkliavų. Turime kritiškai vertinti savo politiką ir negalime ignoruoti švaistimo. Tokiu būdu būsime nesažiningi. Tvarkotvarkė 2020 tampa pagrindiniu tikslu, tačiau tai reiškia, kad šią darbo atvarkę turėsime įgyvendinti sanglaudos politikos sąskaitą. Negalime pamiršti kad reikalinga europinė pridėtinė vertė, kuri ir išvelgiama sanglaudos politikoje. Ir Lenkija būtų ryškiausias pavyzdys. Mes matome sanglaudos politikos vaisius skatinančius augimą ir tai naudinga ne tik Lenkijai, bet ir visai Europai. Dėl to atsiranda daugiau investicijų ir daugiau naudos gaunama ne tik Varšuvoje, bet Prahoje, Berlyne ir Londone taip pat. Ačiū, ponė Helga Triupel. Ačiū, ponės ir ponai. Pradėsiu nuo pono Švot pasisakymo. Jis mano, kad šis biudžetas nėra protingas ir padarė tokią alternatyvą tarp protingo ir didesnio biudžeto. Nemanau, kad tai teisinga. Mes galime nustatyti ten tokias vietas, kur galima valdyti geriau, kur galima sumažinti administracinės išlaidas, kur kur galima protingiau išleisti lėšas. Tačiau pagrindinė užduotis yra nustatyti, kiek pinigų mums reikia tam, kad galėtume gyvendinti naujas politinės užduotis ir naujus iššūkius. Reikia politinės drąsos, reikia valios pateikti tokį biudžetą, kuris leistų mums atsakyti į visus 2020 strategijos iššūkius. Ir aš kaip pritarčiau ponui Biugė, kuris labai teisingai ir pasiremdamas sutartimi pasakė, mums reikia drąsos grįžti prie sistemos, tikrųjų nuo savų išteklių sistemos. Tai sustiprins, sustiprins ES, padarys jos finansavimo sistemą skaidresnė, piliečiams taps aišku, iš kur ateina pinigai ir kaip žalioji aš norėčiau ypač pakalbėti apie finansinių sandorių apmokestinimą. Tai leis mums vykdyti protingesnę politiką, tai kontroliuos finansų rinką, tai neapsunkins valstybių narių ir atvers mums naujas galimybės. Manau, kad ir ponas Verhofstadas teisus, sakydamas, kad reikia būti pasiruošus atiduoti tam tikras kompetencijas viršnacionaliniai ES užsienio tarnybai ir sutaupyti nacionalinių lėšų užsienio politikoje. Kodėl? Nes kartu mes esame stipresni. Europos pridėtinė vertė gali turėti daugiau naudos negu atskirų valstybių narių politikos ir švietimo, ir informacinių technologijų, naujų technologijų kūrimo politika yra tokie pavyzdžiai. Tam, kad sukurtume plačiajuoščio ryšio sistemą, naujus ryšio, naujas ryšio infrastruktūras, visam tam mums reikia nu, papildomų lėšų. Ačiū. Galite sureaguoti į mėlynosios kortelės klausimą, jeigu sutinkate, prašom, ponas Andalė. Ačiū pirmininkė. Pone Triupel. pasako tai, kas yra įprasta, mums reikia daugiau Europos, daugiau Europos, yra geriau visiems, daugiau Europos reiškia daugiau pinigų. Viskas aišku. Žinau tos procentus, kurių norite ir jūs, ir ponas Verhofstatas, tačiau, ponė Triubel, keista, kad piliečiai tai mato visai kitaip. Kaip tik piliečiai nepasitikė Europą, jų pasitikėjimas mažėja ir piliečiai Europą mato kaip pinigų ryjimo mašiną, kuri reikalauja vis daugiau ir daugiau. Gal galų gale verta šiek tiek pakeisti savo įsitikinimus ir nukreipti juos tą linkmę, kurie masto ir ponas Ešvot. Ačiū. Pone Trupel, manau, kolega, jūs darote didelę politinę klaidą. Jeigu mes grįšime prie nacionalinių sistemų, mes su Griausime tai, ką kūrėme 50 metų. Mes čia neišlaidaujame. Žinoma, ten, kur buvo korupcija, kur buvo skandalai, reikia su to kovoti, čia mes pritarsime jums, bet ten, kur mes kalbame apie Europos pridėtinę vertę, kurią mes jau esame sukūrę labai daugelie sričių ir kurią reikia kurti toliau, tai yra sritis, kuriuose nacionalinės valstybės neatsilaikys tarptautinėje konkurencijoje. Taigi ta pridėtinė vertė gali būti sukurta tik sutelkus bendrai jėgas. Ta suprato valstybės po antrojo pasaulinio karo ir prie šios idėjos mes turime likti ir ją toliau stiprinti ir kurti. Ačiū toliau kolega Miguel Portas. Obrigado, Ačiū pirmininkė. Klausausi šios diskusijos ir noriu pasipriešinti dabartiniai diskusijos krypčiai. Mano klausimas būtų toks. Kaip galima turėti bendrą valiutą be pakankamo Europos biudžeto? Pagal mano nuomonę to neįmanoma pasiekti. Valstybių skolos krizė tai ir pademonstruoja. Jeigu šiandien turėtume gerą biudžetą, neturėtume spekuliacinių atakų prieš Graikijos Graikiją ar Portugaliją. Būtent e, tai ir yra atsakymas, tai yra didžiausia problema, į kurią nereaguojame Garygo pranešime. Man atrodo, kad tai yra spraga. Mes nesakėme pakankamai. 5 procentų padidinimas yra marginalinis, gal ir atrodo labai daug. E, jos vienybės e, pavaldinių ir jos pačios nuomonę. Tačiau Aš manau, kad neįmanoma e, siekti ambicingų tinkslų, turint užšaldytą ES biudžetą, nes tai nepadėtų reaguoti į iššūkius, kurios, kurie kyla valstybėms. Nepakanka vien tik tai sanglaudos politikos. To nepakanka, kai uh, Europa regresuoja Taigi mes balsuotume už finansinių sandorių mokestį. Tačiau tai darysime tik tai, tik tai tada, kai Europa taikys savo sprendimus nepriklausomai nuo kitų. Pone Cavela, pone pirmininkė, daug kas buvo čia pasakyta, aš noriu e, šiek tiek kitaip pakalbėti. Prieš e, daug metų e, kartą vakarnevau su prezidentu Geraldu Fordu ir e, jis man papasako, kaip kūriamas G7. Jis sakė, kad nori susitikti su Kalahanu, kuris, man atrodo, tuo metu buvo Junktinės karalystės ministras pirmininkas, kuris sakė, reikia visą tai suderinti su golfo partija. Fordas sakė, Kanadiečių premjeras yra geras žaidėjas, pakvieskime ir jį. E, dar vienas, e, su prancūzais turime problemų, pakvieskime ir prancūzų ministrą pirmininką. Tačiau pakalbėję telefonu, e, jie nutarė, kad vokiečiai pradės kažką įtarinėti, reikia ir juos pakviesti į sustikimą. O kai vokiečiai sutiko, tuomet jie pasakė, Italija pirmininkauja Europos Sąjungai šį pusmetį, juos taip pat reikia pakviesti. Tuomet Fordas man pasakė, žinai, Niki, pirmą kartą supratau, kad jūs turite e, sąjungą, kuri yra tokia susiskaldžiusi ir nesubalansuota. Vieną dieną jums reikės Europos biudžeto, kuris būtų pakankamai stiprus, kad galėtumėt e, E, konkuruoti pasaulyje, nes e, visi kiti bus labai e, sunkus kon... griežti konkurentai. Ačiū, ponia pirmininkė. Angelika... Dėkoju, Angelika Veltman. Ačiū, pirmininkė. Biudžeto komitetas jau seniai diskutuoja apie finansinę programą, todėl šis pranešimas yra didelis įnašas į mūsų diskusijas. Europiečiai dar niekada nekėlė tokių didelių reikalavimų ES ir niekada taip kritiškai į ją nežiūrėjo. Trys dalykai yra labai svarbus. Visų pirma, tai yra santykis su piliečiais. Piliečiai, Europos piliečiai, atsižvelgdami į struktūrinę Europos krizę, matydami globalizacijos iššūkius, nebesu, nebesusiorientuoja ir, žinoma, kvestionuoja Europos projektą. Todėl šią temą reikia diskutuoti ypatingai intensyviai. Piliečiai turi geriau suprasti Europą, jie turi gyventi Europoje ir ją suvokti. Priimti Europą yra labai svarbu. Tačiau priimti Europą turi ne tik piliečiai, bet ir politikai valstybėse narėse. Europos biudžetas sukuria aiškiai išmatuojamą pridėtinę vertę visai Europai ir tą reikia suvokti. Trečias dalykas - reikia pasvarstyti ir tai, kad labai gerai, jog biudžetas pririštas prie 2020 strategijos. Reikia pagalvoti ir apie laikotarpius, per kuriuos tos strategijos tikslai bus įgyvendinti su šiuo biudžetu. Ačiū dabar kolega Jan Olbricht. Pirmininkė, ponius ir ponai. Žmonės, kurie nelabai žino parlamento procedūrų, gali pagalvoti, kad parlamentas elgesi neatsakingai, norėdamas didesnio biudžeto. Tačiau galiu garantuoti, kad sūrė laikinasis komitetas labai konkrečiai orientavosi į realybę. Šis komitetas ypač daug diskutavo apie tai, kiek kainuoja tam tikri politiniai sprendimai. Turime nepamiršti, kad valstybės narės ir tos valstybės narės, kurios pasirašė e, minėtą į laišką, jos visos pritarė 2020 strategijai. Komitetas bandė atkreipti dėmesį į tai, kiek kainuos ta bendrai priimta 2020 strategija ir politika. Taigi į savo darbą žiūrėjome rimtai, bet jeigu valstybės narės jau nutarė įgyvendinti tam tikras politikos srites, sritis ir jeigu mes taip pat pritarėme, kad jas reikia plėtoti tas sritis, tai reikia ir atitinkamų lėšų toms sritims. Taigi, manau, kad šis pranešimas realistiškas, jis atsižvelgia į realybę, į dabartį ir yra puikus pagrindas dėryboms dėl Europos biudžeto. Manau, šiandien šioje salėje galime teisėtai tvirtinti, kad parlamentas būsimoms dėryboms dėl biudžeto yra puikiai pasiruošęs. Bet to, kaip Lenkas, norėčiau išreikšti įsitikinimą, kad Lenkijos pirmininkavimas ES bus toks pirmininkavimas, kuris bus rimtas, grįstas rimtomis ir realistinėmis diskusijomis. Europos e, Lenkijos vyriausybė, bet kuriuo atveju pasisako už Europą. Diskusijos bus sunkios, bet labai naudingos mūsų ateičiai. Taigi parlamentas šioms diskusijoms jau yra puikiai pasiruošęs. Ačiū, ponė Jūta Hauka. Ačiū pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Prieš metus buvo pradėtas komiteto darbas, parlamentas suteikė jam mandatą parengti tokį pranešimą. Po 11 mėnesių darbas sūrė komitetas pateikė savo darbo rezultatą. Darbas buvo labai disciplinuotas, koncentruotas ir rezultatą buvo galima pasiekti tik tuo met, jeigu būtų dirbta abipusio pasitikėjimo, solidarumo ir darbštumo atmosferoje. Ir už būtent tokią atmosferą noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo prie šio pranešimo. Salvadoro Garyga yra šis, šio pranešimo pagrindinis autorius ir tikrai pranešimas yra pavykęs. Žinau, visi žinome, kad gerų rezultatų galime pasiekti ne tik būdami geri parlamentarai, bet ir turėdami gerus padėjėjus. O tokių mes tikrai turėjome, frakcijos darbuotojai ir mūsų asistentai tikrai puikiai padirbėjo. Ir mums ypač daug padėjo puikus sekretariatas, puiki komanda, Monikos Štraser vadovaujama buvo ir kompetitinga, ir labai profesionali, ir ypač ji buvo susidomėjusi šiuo darbu, dirbo kūrybiškai, dirbo kantriai, labai gerai organizavo darbą, reaguodavo į spontaniškus pasiūlymus, buvo labai lanksti. Taigi, buvo matyti, kad tas darbas, o jo buvo tikrai nemažai, jiems teikia ir malonumą. Visiems šiems žmonėms noriu iš visos širdies padėkoti. Ačiū Jums. Nuo pat komiteto darbo pradžios Salvadoras ir aš ketiname parengti tokį pranešimą, kurį galėtų paremti 3 ketvirtadaliai parlamento. Balsuodami komitete gavome daugiau nei 4 penktadalius balsų. Mes tuo labai džiaugiamės. Mūsų reikalavimai būsimam finansiniam planui orientuojasi į 2020 strategiją ir visas politikos sritis pajungia šiai strategijai. Ir aš manau, kad tokia programa, kuri susijusi su konkrečiais tikslais, yra ir realistinė, ir tikrai įgyvendinama. 170 punktų yra šiame pranešime, jie visi yra susiję su geresnė, stipresnė Europa. Paskaitykite šį pranešimą, tai yra puikus pagrindas diskutuoti su piliečiais, diskutuoti ir su taryba, kurios šiandien kaip visada nėra. Taigi tai yra tas pagrindas, kuriuo remdamiesi mes galėsim diskutuoti ir ačiū visiems už puikiai nuveiktą darbą. Ačiū ponne Ana Jensen. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pažymėti kad turime gerai subalansuotą pranešimą, kuriame yra labai aiškus ir lankstus įgaliojimai suteikiami biudžeto komitetui, kuris dabar turi dėrėtis dėl susitarimo su taryba. Norėčiau pakartoti tai, ką sakė ponia Haug, kad tą pranešimą verta paskaityti. Tai pasakytina ir apie finansų ministrus ir vyriausybių vadovus, kurie labai skubiai teigia, kad rezultatas nėra geras. Tai buvo labai vaisingas ir rimtas procesas. Norėčiau padėkoti ponui Poledo, Gariga Poledo ir poniai Haug. Norėčiau padėkoti ir komisijai, kuri suvaidino labai aktyvų vaidmenį procese ir leido mums peržiūrėti kiekvieną biudžeto dalį, visas politikos sritis, kurias norėjome atspindėti biudžete. Taigi vyko labai rimtas ir sunkus darbas. Na ir manau, kad tai, ką turime, yra gan ambicinga, nes žvelgiant į strategiją 2020, kuri turėtų transformuoti Europą tam, kad Europa galėtų susidoroti su konkurencijos e, iššūkiais, e, energijos tiekimo iššūkiais ir kitais iššūkiais, mums, pavyzdžiui, reikalinga tvaresnė energetikos politika. Ir galbūt reikalinga griežtesnė formuluotė, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, galbūt e, gerai būtų sutaupyti struktūrinių fondų srityje. Ir valstybės narės visuomet linkusios visą džiaugiasi gaudamos struktūrinius fondus. Ir aš manau, kad yra puikia galimybė padidinti biudžetą 5 procentais. Tai leistų mums finansuoti naujas politikos rytis, susidoroti su iššūkiais, investuoti į transportą, energetiką, inovacijas, į tuos dalykus, į kuriuos verta investuoti ateityje. Dabar pateikti, suteikti įgaliojimai dėrėtis dėl biudžeto. Ir kalbame ne apie leidžiamus pinigus, kalbame apie mokėjimus, viršutinės ribas. Taigi turime susidoroti su naujais iššūkiais ir aišku, negalime numatyti visko, visko, kas įvyks nuo dabar iki 20 metų, taigi aš pritariu dabartiniam pranešimui. Ačiū. Kolega Feynman. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Kelia, per pastarosius keletą mėnesių daug pastangų skiriame tam, kad parengtumėme daugiametę finansavimo programą iki 20, 20 metų. Na ir kaip mes kaip šunys ir katės iš, iš tos pasakos bandome pasiekti rezultato. Bandome viską sudėti į tą bendrą mūsų kepamą piragą ir galiausiai apsunksta mūsų skrandžiai. Tikėtina, kad taip atsitiks ir su daugiametė finansų programa, kadangi ten numatome visas prievolės, visas pateikėme daugybę rekomendacijų ir neaišku, ar visa tai veiks kaip visuma. Matėme, kad Lisabono strategija žlugo ir dabar turime strategiją 2020. Na ir bandome sukurti pagrindą, finansinį pagrindą ir aš manau, kad Klimato kaita yra pats blogiausias mūsų užsibrieštas tikslas. Nuosavi ištekliai numatomi biudžetui, kaip mes išleisime euroobligacijas, na, tikrai tai nėra geriausias sprendimas. Tai reikš, kad ES paskes kolose. Ačiū, kolego. Gavau informacijos, kad jungtinių tautų